Ačiū visi pirmininkai, kolegos, baigiame diskusijas dėl Zimbabvės, galime pereiti prie balsavimo. Visų pirma, balsuosime dėl IVV bylos Kinijoje. Turime šešis rezoliucijų pasiūlymus. Pradėsime nuo bendro pasiūlymo. Antras pakeitimas. Vardinės balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau trečias pakeitimas, vėlgi vardinės balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? Prieš? Už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Tai nevardinis balsavimas, ne. Taigi patvirtinta. Toliau einame prie antro klausimų. Tibeto vyriausybė tremtyje. Vėlgi balsuosime dėl šešių rezoliucijų pasiūlymų. Pradėsime nuo FD pateikto rezoliucijos pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau bendras rezoliucijos pasiūlymas. Visų pirma, turime balsuoti dėl antro pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime gerai, pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, baigiame balsuoti. Atmesta. Dviem balsais aš buvau teisus. Pirmas pakeitimas, kas už? prieš, susilaikė. Vėlgi pasitikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Visiems pakako laiko, baigiame balsuoti. Ir šį kartą patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir galiausiai balsuojame dėl paskutinio klausimo, dėl Zimbabvės septynios rezoliucijos. Pradedame nuo EFD pateikto rezoliucijos pasiūlymo, kas už, prieš, silaikė, atmesta. Bendras rezoliucijos pasiūlymas. Pradedame nuo dešimtos dalies, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. L konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė taip pat patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Šį kartą balsavimas vardinis. Pradedame balsuoti. Matau, kad visi savo pareigą atliko. Baigėme balsuoti. Akivaizdžia balsų dauguma patvirtinta. Taigi baigėme balsavimą, baigėme ir šios dienos sesiją. E, turiu dar čia ir pareiškimą, surašytą čekiškai, perskaitysiu čekiškai. Kit tas mūsų